Dabar balsavimas. Ponas Šoldės, jūs prašote žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Biudžeto kontrolės komitetas parengė dokumentą E, buvo paskirtas asmo, kuris turėjo e, dirbti audito rūmose. Pone Jakobsen buvo išklausyta komiteto posėdėje birželio 17. Ponios Jakobsen karjera ir jos kaip auditorės patirtis yra žinoma, 2005 metų Danijoje dirba šį darbą, jie įrodė savo techninės žinias, savo profesinį sažindingumą ir nepriklausomybę. Tai yra tos savybės, kurios turėtų būti savaime suprantama kandidatams į auditorumus. Taigi mes balsavome už ponę Jakobsen. Ji bus tik penktoji auditorumų narė moteris, jeigu žvelgtume į dabartinę šių rūmų sudėtį. Kitos šalis taip pat turi pasistengti, kad daugiau būtų pusiausvėros tarp vyrų ir moterų Pone Jakobsen bendradarbiavo su, Europo, su, su auditorumais ir Europos parlamentu ir su komitetu. Ir visa tai e, yra svarbus politinis signalas. Norėčiau pasakyti, jog pritariu atnaujinimui to naudojimo formulero, kuris naudojamas dabar, kad būtų galima geriau matyti kandidatų karjerą ir kad būtų galima geriau formuluoti klausimus. Komitete mes visiškai pritarėme dėl to, kad auditorumams reikia suteikti šią pagalbą, jo tikslas yra dirbti efektyviau, geriau, e, jų e, noras yra įdėkti geresnę programą. Aš pats ir ponia, e, aš pats pritariu ponios Jakobsen karjerai ir pritariu jos kad, kandidatūrai, kaip ir biudžeto komitetas. Tad kreipiuosi Europos parlamentą ir kviečiu laikytis biudžeto kontrolės komiteto siūlymo balsuoti už ponios Jakobsen kandidatūrą. Tai bus Danijos audito rūmų narė. Nu, tai Dėkuoju. Dabar pereiname prie slapto balsavimo. Pradame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar ponas Maštalka pranešimas sąjungos teisės suteiktų tarptautinėmis prekybomis taisyklėmis įgyvendinamas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Pono Maštalkos pranešimas apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo. Tai yra valdinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Ponas Ferreira, pranešimas žvejybos ės vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto galimybės su Venezuelos vėliava plaukiantiems žvejybos laivams. Pone Ferreira, ar norite žodžio? Ne. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Prieš keletą metų laivai e, žvejojo e, prie Prancūzijos Gvianos krantų, tai buvo naudinga visiems, tai padėjo kurti darbo vietas, stiprinti ekonomiką Prancūzijos Gvianoje. O kas vyksta dabar? Dabar, jeigu mes pabandome geriau reguliuoti šią veiklą, jeigu e, susidurėme su institutiniais konfliktais, kuriuos sukėlė taryba, tai šis klausimas jau galėjo būti išspręstas E, o dabar yra irgi manoma tą dalyką sutvarkyti, tik kuo greičiau reikia patvirtinti šią rekomendaciją. Mes taip pat turime pasakyti, kad e, Venezuelos Bolivaro Respublika taip pat turi laikyti susitarime prisimtų įsipareigojimų, ypač susijusių su laivų lokalizavimo technika, e, žuvų rūšių apsauga, žvejybos tam tikros technikos naudojimu. Aš manau, kad šią rekomendaciją turėtume patvirtinti kuo greičiau. Dėkuoju. Tai yra vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Ponios Garzebal Rubėl pranešimas, taisymojo biudžeto projektas, 14 finansinių metų perteklius, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ponios Garda Džabal Rubel kitas pranešimas, teisimojo tai biudžeto numeris 4 projektas, solidarumo fondo mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai, Italijai. Vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Pono Murešan pranešimas ir solidarumo fondo lėšų mobilizavimas potiniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Pono Koch pranešimas integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Pagal 197 straipsnį į mane buvo kreipamasi dėl priemonių pratešimo dėl gruodžio mėnesio. Jeigu nėra prieštaraujama šiam prašymui, jisai bus patvirtintas. Tvirtiname jį. Grįžtame prie ponios Garda Džabal Rubel pranešimo e, strateginių investicijų. E, Valinis balsavimas pradame. Baigiame. Priimta. Ponios Garda Džabal Rubel pranešimas dėl teisminio biudžeto, reagavimas į migracijos spaudimą, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Pono Nikolson pranešimas, ES pieno sektoriaus ateitis, pieno sektoriaus teisės aktų rinkinį gyvenimo žvalga. Prašome, žodis jums, ponė. Aš norėčiau patikslinti kai ką. Šitas pakeitimas yra labai svarbus, tačiau mes nežinome konkrečiai, ką tai reiškia. Turiu galvoje 22 pakeitimą. Norėtume pasiklausti, ar čia pasisakome už ar prieš pieno kvotas, nes nuo to priklausys mūsų balsavimas. que nous passions au vote. Periname prie balsavimo. Šešta dalis, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devinta dalis, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime. Devinta dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimta dalis, teksto originalas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiolikta dalis, teksto originalas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 dalis, teksto originalas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 24 dalis teksto originalas kas už. Prieš. Susilaiko. Neaišku. Pasitikrinsime elektroniškai dėl 24 dalies. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 26 dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Nelabai aišku. Siūlau pasitikrinti elektroniškai dėl 26 dalies. Pradedame. Baigiame. Priimta. 36 dalis. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 47 dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 53 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 54 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta Atrodo, kad nepriimta, bet pasitikrinsime dėl 54. Pradedame. Baigiame. Priimta. 62 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 66 dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. 68 dalis kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 69 dalis. Kas vartinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 70 70 dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, at, atmesta. 72 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamoji J dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau e, vadinis balsavimas dėl viso rezoliucijos teksto. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar pono Zahradil pranešimas es prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačio sektorių iniciatyvams ne es šalyse. Yra prašymų pasisakyti, prašom. Muchísimas gracias, señora presidente. Quería decirle que yo no sé si es que no me he enterado yo o no, no se ha guardado un. Pirmininkė, aš norėjau pasakyti, kad nelabai suprantu, kodėl nepagerbėme išpolio Londone aukų tylos minute. Parlamento nariai to pageidavo, aš manyčiau, kad mes turime tiesiog atsistoti ir pagerbti išpolio aukas. Tai nėra jokia auka, tačiau aš siūlau dabar pažymėti tylos minutę aukot minimą. Merci. Reprenons Donc, le... Grįžtame prie balsavimo. Pono Zagradil pranešimas yra alternatyvinės rezoliucijos pasiūlymas ir dėl to pasiūlymo dabar balsiuosime. GUE yra šios rezoliucijos pateikėja. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Balsuojame dėl devintos dalies. Kas už? Čia yra dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl antrosios devintojo paragrafo dalies. Balsavimas baigtas. Priimtas. Dabar už, balsuojame dėl visos rezoliucijos teksto, vardinis balsavimas pradame. Baigiame. Priimta. Pono Melo pranešimas vaisių ir daržovių sektorius po septintų metų reformos. 18 dalis, ar teksto originalas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 60 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos teksto vardinių balsavimų. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėkuoju. Dabar periname prie